Well, thank you. Even my children do not listen like... Ačiū. Net mano vaikai namuose taip gerai manęs neklauso, taigi puiku. Norėčiau pradėti posėdį. Tikiuosi, kad galime patvirtinti darbo tvarkį be jokių pakeitimų. Antras darbo tvarkės punktas yra pirmininko pranešimai. Turiu kelis. Mm, turime vertimą visomis įtrei ir envijų komitetų narių kalbomis, tai reiškia visomis kalbomis išskyrus kroatų. Daug dirbome, gavome 920 pakeitimų, turime dokumentą, kuris sudarytas iš daugiau kaip 500 puslapių. Mm, siekiant sutaupyti popieriaus, e, spausdinti dokumentai yra pateikti tik tai vertėjams, e, pranešėjams ir šešėliniams pranešėjams. Taip pat turime nedidelį e, kiekį mm, paketų plačiausiai naudojamomis kalbomis, turime apie 120 tokių, tai reiškia 60 tūkstančių atspausdintų puslapių arba 3,5 metro dokumentų. Tiesiog noriu priminti, priminti jums visiems. Aš pats sutaupiau 500 puslapių Esu vienas iš tų narių, kuris viską yra susikrovęs į, į padą per e-komiteto funkciją, taigi raginu ir jūs sutaupyti 500 puslapių popieriaus, pasinaudojus e-, e-komiteto funkciją, galbūt bent jau kitam kartui. Taigi šie dokumentai bus atspausinti tik tai vieną kartą ir kitam e, posėdžiui dokumentai iš naujo spausinami nebus. Norėčiau priminti, kad Envi ir Itrė parengė savos iniciatyvos pranešimą kartu pagal tą procedūrą, kuomet 51 taisyklė yra gal, iš darbo tvarkos taisyklių, kuomet yra bendri posėdžiai ir 13 Birželio 26 dienos pir, pirmininkų suėgos tai buvo patvirtinta. Envy ir įtrė komitetų e, pirmininkai parengė vieną bendrą komitetą. 290 pakeitimų yra pateikti. Mm, e, pranešėjai ir šešėliniai pranešėjai susitarė parengti kompromisus iki gruodžio 12 dienos. Tai yra 920 pakeitimų ir kartu su pranešėjais, šešėliniais pranešėjais bus rengiami jungtiniai konsoliduoti pakeitimai. Dėl konsoliduotų pakeitimų nebus galima prašoma, prašyti balsavimo dalimis ar atskirai. Numatyta balsuoti abiejų komitetų posėdžiuose, po bendrų posėdžių yra kiekvienam posėdžiui tarbo atvarkės bendriems komitetų posėdžiams pirmininkauja ir ponia Sartori turėtų ateiti, bet šiek tiek vėluoja jos lėktuvas. E, norint palengvinti procedūras, abu komitetai iš principo susitarė, kad e, priimančio komiteto pirmininkas pirmininkauja. Iš pradžių buvo Envi, paskui įtyrė, kuomet buvo pranešimo projektas svarstamas ir Envi šį e, šio komiteto posėdžiui pirmininkas pirmininkaujo toliau, jau bus patvirtintas kitas sąrašas. Bet aišku, kito komiteto pirmininkas visuomet turi teisę įsikišti. Aš mm, ketinau suteikti žodį poniai Sartori, bet jie atvyks šiek tiek pavėlavusi. Dabar galime perėti prie trečio darbo atvarkės punkto, tai yra posėdžio protokolų tvirtinimas. Protokolas yra jūsų dokumentuose, jeigu nėra pastabų, laikome, kad protokolas patvirtintas. Ačiū. Tuomet periname prie ketvirto darbo atverkės e, punkto, tai yra 2030 metų klimato ir energetikos politikos strategija. Mm, aš taip suprantu, kad galiu pradžiai suteikti žodį abiem pranešėjams. Noriu Jūs informuoti, kad Sofija Alkonija pavaduos šiandien Ana Delvo. Uh,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 visi to dokumentai ir aš tenkiausi irgi prisidėti prie popieriaus tausojimo plano. Ir nekalbėsiu apie kiekvieną iš tų 900 su viršum pakeitimą atskirai, aš kalbėsiu tik tai apie tuos, kurie yra patys aktualiausi. Man atrodo, kompromisai bus labai svarbus. Mes turime daug pakeitimų, vis tik tai įmanoma, mano manimu, bus suformuoti kompromisus, kadangi daug narių atsiuntė savo pakeitimus, bet juos, juos įsigilinus matosi, kad juos galima bus apjungti, kadangi jie daug maž visi juda panašia kryptimi, tai padės mums konsoliduoti tuos pakeitimus ir padės mums balsuoti. Taip pat galėsime garantuoti mm, tai, kad šis dokumentas būtų aktualus, nuoseklus, rišlus, kad būtų aiški pagrindinė linija, kompromisai šiuo metu kaip tik yra rengiami. Aš manau, kad svarbiausia būtų aptarti du aspektus. Visų pirma, noriu perspėti visus šešėlinius pranešėjus, kad e, jie neturėtų galvoti, kad e, surinksime šiaip 50 e, procentų su vienu paprasčiausiai balsuojant, iš tikrųjų jau reikės padirbėti ir neteisė kūrinėme pranešime, aišku, galima galvoti, kad bus ir nedidelė dauguma, bet bus patvirtinta rezoliucija. Uh, ir bus laikoma į viso parlamento rezoliuciją. Tačiau, jei pažiūrėtumėm į visą dinamiką šio reikalo, kaip komisija tuo dirba, tai labai svarbu, kad parlamentas gali tarti savo žodį. Yra tikrai labai didelės diskusijos tarp parla parlamento tarybos komisijos. Aš galvoju, galbūt geriau suformuoti tokią parlamento poziciją, kuri būtų paremta didžiulės daugumos parlamentarų. Manau, kad tikrai mums reikia didelės daugumos, kuri remtų šį dokumentą. Esmė yra tokia, kad pats pranešimas turi būti nuoseklus ir aš labai prašyčiau jūsų turėti tai omenyje visą laiką. Uh, nes čia yra tokias fundamentali problema. Siek, jeigu bus siekiama bet kokią kainą patvirtinti pranešimą, kad ir su nedidelė e, dauguma, kurį palaikys, tai tikrai gali susirminti ir pakengti parlamento pozicijai. Yra e, nemažai narių įvairiose frakcijose, kurie stengiasi kažkaip mus iš aklavėtės išvesti. Ir yra tikrai toks bipolarinis mąstymas, aš sakyčiau, netgi susiformavęs. Aš sakyčiau, kad reikia tikslų, netgi privalomų tikslinių rodiklių. Ir manau, kad yra visiškai įmanoma išbristi iš aklavėtės pasitelkus kūrybinį mąstymą kai eina to, kalba apie tokius sudėtingus klausimus kaip šis dokumentas, ir tai tikrai kartais prireikia kūrybinio mąstymo. Parlamentas galvoja, kad e, viskas, ką mes galime padaryti dėl europiečių ir kitų institucijų, yra tik tai pasiūsti signalą ir pakartoti tai, ką mes jau esame išsakę. Tai aš nemanau, kad mes ko nors tuo pasiektumėm. Manau, turime pažvelgti į visą savo patirtį klimato ir energetikos sritise. Aš tai tikrai neorientuoju kažkam konkrečiai tų pastabų. Aš manau, kad tai pasakytina apie mus visus. Mes visi, manau, turime prisidėti savo mintimis, savo įsitikinimais ir tikrai esame sukaupę pakankamai nemenkos patirties šiose sritise, kas yra labai svarbu rengiant tokias politikas, uh, ypač e, po krizinių laikotarpių. Mes susidurėme su didžiuliais iššūkiais e, Europoje ir reikia suderinti tris strateginius tikslus tarpusavėje. Tas akivaizdu, vertinant šį visą paketą, tai visų pirma energijos tiekimas, konkurencingumas, E, išlakų mažinimas. Visi šitie dalykai turi judėti į priekį vienodai. Neįmanoma, kad e, tik tai parengsime kažkokį tai paketą, kuris te bus mūsų pagrindinės politinės veiklos, kažkoks šalutinis produktas. Tai tikrai bus netinkamas paketas, mums reikia sutelkti visą dėmesį ir imtis tų aiškių iššūkių, kaip kad energetika, kainos. Tai, ką daro mūsų pagrindiniai priekybiniai partneriai. Visi, gal išskyrus Japoniją, turi didžiulius energetinius pranašumus, kadangi jų energetikos kainos yra daug mažesnės, ypač dėl dujų. Uh, turime TTIP susitarimą, kurį ketiname pasirašyti su JAV. Turime galvoti, kaip klimato politika atrodys šiame kontekste ir energetikos politika taip pat. Ir jeigu mes per nelik uh, siauraregiškai pažvelgsime į mm, tuos lausimus, tai tikrai nebus gerai, nes mums reikia suderinti įvairius lūkesčius ir tai yra labai svarbu. Sara Brandi, vos prieš kelias savaitės. E, pasakė ir Aš tai atsimenu, kuomet dar dirbau FT redakcinį darbą. Bet iš tikrųjų 2030 metų bendras paketas yra tvertinamas tiesiogiai. Europos politikai, politikams kyla pavojus pakartoti tokius kliūtis, kaip kad jie jau yra padarę. Ir čia yra teigiama, kad uh, pastarojo dešimtmečio klaidos e, kartuojamos ateityje gali tikrai padaryti dar sudėtingesnį klimato kaitos tikslų siekimą ir tai bus tikrai labai neprotinga. Ir tai aš skaitau čia Financial Times e, redaktoriaus vedamą į straipsnį ne visuomet sutinku su Financial Times, bet šiuo atveju turiu pasakyti, kad sutinku. Mm, kai kurie iš tų pakeitimų iš tikrųjų yra kūrybinis požiūris į viso paketo ateitį ir mes matome, kad kūrybinis mąstymas e, pasireiškia ne vien tik tai Europos Sąjungos institucijose, bet ir kitur. Ačiū. Sound level. Ačiū, ponė Šimanski. Taip, iš tikrųjų e, savotiškai padidėjo, e, garsas padidėjo, kai jūs sakėt paskutinės mintis. Na ir toliau kita e, bendra pranešėja Sofija Koly. Ačiū, ponė pirmininkė, brangus kolegus. Kaip jūs žinot, Andelvo bendra pranešėja dėl E, sveikatos priežasčių e, tiesiog negalėjo dalyvauti ir todėl aš, e, ji manęs paprašė pakeisti ją ir ačiū jai už tai, kad man suteikta galimybė kalbėti jos vardu. Dabar žinot, koks yra pakeitimų pasiūlymų, kokia situacija. Andelvo vardu norėčiau padėkoti jums visiems už darbą įdėtą į šiuos pakeitimus. Na ir dabar taip, labai gerai, kad mes sutarėm dėl svarbiausių tikslų. Visi mes pasisakom už tai, kad Europa būtų konkurencingesnė, energetikos požiūrių labiau nepriklausoma ir kad Europos ekonomika vystusi tvariai E, laikantis kartu mūsų tarptautinių įsigaliojimų. Vieninteliai skirtumai tai priemonės, kaip tų visų tikslų pasiekti. Nuo pat darbų pradžios aiškiai matyti buvo dvi vizijos. Viena Viena vizija - tai e, sumažinti, sumažinti šiltnamio poveikio dujų išmetamus kiekius kaip svarbiausias kelias. Kita vizija - tai tiesiog dėkti tam tikras technologijas, kurios pripažįstamos kaip tikrai duodančios veiksmų, veiksmų ir kartu e, skatinant e, investicijas į energetikos veiksmingumą, į atsinaujinamosius energijos šaltinius. Tad čia, čia svarbiausia tie skirtumai tarptų dviejų vizijų. Ir tikrai labai malonu, e, skaitant tuos pakeitimų pasiūlymus, uh, E, labai malonu buvo matyti, kad e, daug labai dėmesio skirta energetikos veiksmingumui. Tad e, iš tikrųjų, iš tikrųjų pripažįstama, kokios naudos gali duoti šios srities politika, būtent mažinant energijos sąnaudas, uh, E, suvartojimą, mažinant mūsų energetinį e, priklausomumą ir kartu kuriant darbo vietas, kurios būtų čia vietoje. Tad tikslas 40 procentų pasiekti energijos veiksmingumo iki 30 metų. Ir jau vien e, tai mums padės sumažinti 200 procentų e, CO2 išmetimus ir kartu praturtinti mūsų energijos e, tiesiog tą įvairių šaltinių e, derinį. Na ir dabar skaitant kompromisinius pakeitimus, tai iš tikrųjų taip reikėjo pateikti tam tikrų kompromisinių pakeitimų. Ir kaip dabar E, kaip dabar pasiekti tą, to tikslo, taikant tam tikras e, privalomas priemonės ir kokį vis dėlto ambicijos lygį išlaikant. Ir dabar su šešėliniu pranešėju buvo sutarta, kad e, jeigu dabar trys šešėliniai pranešėjai ir bendras pranešėjas pritarė dėl kokio nors pakeitimo, pasiūlymo, tai tada tai laikoma jau kompromisiniu pranešimu. Tad tokiu būdu pavyko savotiškai sumažinti tą pakeitimų e, skaičių bet dabar buvo e, dar vis dėlto daugybė tam tikrų prieštaringų dalykų dėl, sakykime, priemonių darnumo, energetinio saugumo, konkurencingumo klausimų. Ir tą progą aš norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams, jų žmonėms, kurie iš tikrųjų nuveikė milžinišką darbą siekdami e, pusiausviros aiškumo pranešime ir kartu Labai gerai, kad tuo pranešimu tada būtų galima aiškiai pasakyti tarybai e, būtent, ko tikimasi po 2000, tai yra per laikotarpį iki 30 metų. Tad iš ties pasiektas gana platus konsensusas. Ir, ir turiu pasakyti, kad e, mes kad dabar jau sutarimas dėl nacionalinių energetikos politikų dėrėjimo svarbos. Labai svarbu, e, kad per tą laikotarpį iki 30 metų mes vengtume e, dabar padarytų klaidų, kad mes atsižvelgtume į visas sąveikas, į vis, visas iš to išplaukiančius padarinius kad e, ne, turėtume mąstyti, kaip priimamos priemonės, kokį poveikį darys kitoms priemonėms. Uh, Ir labai svarbu, kad priimti kartu aišku, stabilų reglamentavimą, numatantį tam tikrą stabilumą, planuojant investicijas, turiu galvoje privatų ir viešai sektorių, teisinį stabilumą, reglamentavimo stabilumą turė, turėtume užtikrinti. Be to, labai svarbu, pagerinti infrastruktūrų saveikumą, sujungimą tarp valstybių narių, E, jų energetikos rinkos ir kartu, e, ir kartu kalbant apie energiją, ir kartu geresnį atsinaujinamųjų energijos šaltinių panaudojimą. Tad e, taip pat svarbu pagirė, pagerinti energijos veiksmingumą tam tikrose sektoriuose, pirmiausia, transporto statybos sektoriuose, bet to reikia geriau keistis informaciją tarp valstybių narių, priimant nacionalinius sprendimus e, strateginius sprendimus, kurie tikrai gali daryti didelį poveikį šaliai ir kaimininėms šalims. Tad mūsų politikos e, veiksmingumas, mūsų e, įmonių konkurencingumas e, turėtų užtikrinti, kad kuo mažiau CO2 būtų išmetama į aplinką. Be to labai svarbu pagerinti galėjimą gauti kreditų, skatinti svarbu investicijas į e, tvarę energetiką Europos lygių. Tad iš ties labai svarbu, kad mūsų asamblėje labai aiškiai, darniai, nuosekliai kalba, kalbėtų visai šiais klausimais. Ir nes čia mes iš tikrųjų kalbam apie ES e, ateitį, jos vaidmenį tarptautiniai e, e, arenui. Tad čia iš ties klausimas yra per daug svarbus tam, kad mes tikrai čia tiesiog įsikirtę laikytumėme savo tam tikrų ideologinių nuostatų. E, nes mūsų situacija e, mus verčia iš tikrųjų aiškiai politiškai kalbėti apie svarbiausias politinės gairės. Tad, brangus kolegos, taip, dabar išklausysim jūsų pastabų e, e, ir, ir vėlgi aš kalbėjau ir pasisakysiu ponios Andelvo vardu. Andelvo Ačiū, ponė Akūnė, taip pat geriausiai linkėjimai Andelvo pirmininkaujant. Na ir dabar pereiname prie ilgo šešėlinių pranešėjų sąrašo. Ne visi šiandien atvyko, tad siūlyčiau tiesiog sekti tuo sąrašu, kurį turiu prieš akis. Yra numatytos penkios minutės kiekvienam šešėliniam pranešėjui. Ir dabar norėčiau pradėti nuo Herberto Hoyle. Jis pasiskys PP vardu. Ačiū labai. Na, žodžio e, tarsi ir neprašiau, tačiau norėčiau pasidalinti porą minčių. Taip, visi suprantame, kad pakeitimų yra labai daug ir mums labai svarbu užtikrinti, kad mm, viskas e, būtų suvokiamos apimties, kad būtų galima dirbti veiksmingai. Taip, yra skirtumų, Tačiau, kalbant apie demokratinį procesą, svarbu tų skirtumų nepamiršti, juk neįmanoma visko suplakti į vieną vietą. Tačiau, kaip jau minėjau, e, reikia nepamiršti ir to praktinio įgyvendinamumo aspektų. Tikimės, kad pavyks išspręsti ir tuos politinius aspektus, taip pat pasiekti bendrą susitarimą. Na, neretai sakoma e, čia, kad e, reikia kuo didesnių užmojų, būti ambicingų. Tačiau visi vis sako užmojai, užmojai. Tačiau jeigu kalbame apie klimato apsaugą Europoje, reikia suvokti vieną svarbų dalyką. Negalima uh, būti uh, e, itim ambicingiams, nes ne visada galima pasiekti užsibrieštų tikslų. Ir reikia nepamiršti ir šiais ryčiais skiriamų lėšų, čia yra tam tikro neproporcingumo, tad manau reikia patikslinti. Uh, tai, ar pasirinktas kelias, ar pasirinktos priemonės yra teisingi ir ar tikrai jos padės, veiksmi, padės veiksmingai siekti užsibrieštų tikslų, galbūt reikėtų kažką pakeisti. Ar čia reikia kalbėti apie tuos tikslus, kuriuos turime, ar reikia dar ambicingesnių tikslų. Tad manau, kad reikėtų susikoncentruoti ties tuo. Toks būtų mano pasiūlymas. Manau, kad nereikėtų itin skubėti, ir ginčytis dėl skirtingų nuomonių, galbūt reikėtų šiek tiek steptelėti, žengti žingsnį atgal, pažvelgti į viską iš platesnės perspektyvos, aptarti ir paieškoti alternatyvių, geresnių problemos sprendimo būdų. Taip, tikrai Europoje yra ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo problemų ir tikrai kai kuriuose valstybėse narėse situacija šiek tiek skiriasi, tačiau iš esmės problema yra gana bendra. Na ir kalbant apie klimatos rytį, buvo pasirinktas e, konkretus kelias, tačiau vargu ar pasiekti rezultatai buvo tokie, kokius siekiama. Ir kalbant apie energetikos kainas, e, iš, jos iš ties jau tampa itin didelės. Na, o dabar mes kalbame dar apie papildomas taisyklės, papildomas nuostatas, o galbūt būtų galima čia pasirinkti šiek tiek kitokį e, požiūrį. Romanį Jodan, kuri šiandien čia dėja negalėjo atvykti, tačiau galėčiau jo paklausti, ar nebūtų įmanoma e, primti sprendimo dėl tokių labiau centrinių, kritiškų tikslų. Ir kalbant apie priemonės, taip pat būtų galima paieškoti šiek tiek kitokio sprendimo. Galbūt šiuo atveju mums labiau reikėtų susikoncentruoti ties tuo, kaip tas priemonės būtų galima padaryti veiksmingesnės. Nereikia aplipdyti tų priemonių dar papildomais tikslais ar siekiais. Ir nemažai šių tikslų yra paralelūs tikslai, tad mano nuomonė mm, galime pasiekti netgi priešingų rezultatų. Kalbant apie apivartinių taršos leidimų prekybos sistema tikrai nebuvo pasiekti tokių rezultatų, kokių buvo tikėtasi. Tad Jeigu kalbame apie CO2 mažinimą, reikia kalbėti apie tai, kaip galėtume plačiau naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius, kaip padaryti juos labiau prieinamus, kalbant apie jų kainą. Gali nutikti taip, kad kai kurios valstybės narės norės spręsti tas problemas savarankiškai, tačiau reikia atsibusti ir suvokti, kad tai yra europinis iššūkis ir jį reikia spręsti europiniu lygiu. Reikia užtikrinti, kad būtų atsinaujinantis energijos šaltiniai prieinami ateityje. Taip pat e, reikia ieškoti sprendimų, kurie padėtų pasiekti užsibrieštus tikslus. Manau, kad mums labai svarbu siekti didesnio veiksmingumo, mažesnių kaštų, mažesnio poveikio ir taip pat galbūt būtų galima šiek tiek daugiau pagalvoti apie mažesnį priemonių sąrašą, apie konkretesnės priemonės, kurios padėtų pasiekti tikslų. Ačiū labai, ponė Rol. Dabar sutiksiu žodį poniai Pulskoch iš SND. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Taip, labai gerai, kad prieš mane kalbėjęs kolega e, iš tikrųjų kalbėjo e, apie šitą kompromis, e, tai yra, kad kompromisas yra labai svarbus ir iš tikrųjų, kad mes pademonstruotume rimtai, jog siekiam e, kompromiso, kompromisinio susitarimo, nes priešingų atveju mes nebaigsim darbo ir tokiu būdu mūsų kaip institucijos įvaizdis nukentės. Tad e, taip, e, mes irgi mes irgi ir mano pačios frakcija norėt, pageidautų tiesiog šiaip jau kad būtų išlaikytos ambicijos, tačiau kita vertus e, reikėtų įsiklausyti ir į kitą pusę. Suprantama, EPP 231 pakeitimo pasiūlyme sakoma, kad klimato kaitos politika nėra šiaip jau e, svarbiausia pati palyginti su kitų, kitų sričių politika. Bet kita vertus, tai vargu ar padės mums priimti sprendimus, susitarti. Tai tiesiog čia taip konstatavimas tam tikros nuostatos. Todėl, manyčiau, dar pateiksiu kitą pavyzdį. EPP 290 pakeitimo pasiūlymas mums atrodo tikrai labai provokuojamo pobūdžio. Būtent tarsi užtektų, kad e, po to, kai jau Paryžiuje bus 2015 metais pasiektas susitarimas, tada jau būtų galima orientuojantis į tai nustatyti konkrečius tikslus. E, tai vadinasi, reiškia, kad iki Kyoto susitarimo galiojimo pabaigos tada jau negalėsim nustatyti tikslų ir, ir tai iš tikrųjų mums tikrai labai, labai provo, provokuojamo pobūdžio pakeitimas. Bet Tad e, vėlgi gal galėtume atsisakyti štai tokių kraštutinių e, elementų, kad tikrai galėtume rimčiau dirbti. Ir savo frakcijoje aš sakiau, kad reikėtų pirmiausia išva, nuvalyti stalą, sutvarkyti stalą tam, kad mes galėtume ramiai kalbėtis, užuot mėty, mėtydami e, šiaip jau kažkokius pakeitimų pasiūlymus, kurie trukdytų mūsų darbui. Na ir dabar socialdemokratų frakcijos e, akimis. E, ir beje, mes laikėmės e, nu, pozicijos jau ilgą laiką, nuoseklus buvom. Tai mes sutarėm dėl trijų tikslų - dėl išlakų mažinimo, dėl atsinaujinamųjų e, energijos šaltinių geresnio panaudojimo, dėl e, energetikos veiksmingumo. Ir mes pasisakom už tai, kad tie tikslai būtų saistomi. O dabar tie tikslai nėra saistomo pobūdžio e, ir todėl. Todėl mes toliau ir nepažengėm, nepasiekėm konkretesnių rezultatų. Be to, Mūsų frakcija šiaip jau e, pasisako už konkrečius tikslus, kurie būtų siejami su klimato kaitos e, politikos tikslais. Labai svarbu turėti tikslus. Nes be tikslų, be, be skaičių, šiaip jau tai iš tikrųjų kalbėjimas politinis būtų labai miglotas. O ir to mes pageidaujam. Ir Mes, be aišku, pasirengę e, tuo, su tuo dirbti savo frakcijoje. Taip, dabar pateikiama argumentų, kur kalbama apie vertybės, bet mes norim konkrečių rezultatų. Turiu galvoje antai reglamentą dėl e, priekybos, apivartinių taršos leidimų priekybos sistemos ne, vis, ne viskas pasiteisino būtent šioje sistemoje. Bet kita vertus, vėlgi čia tokioje situacijoje neužtenka vien tik tai įvardyti, kas kaltas dėl, dėl to, kad ne, nepasiekta e, tikslų susijusių su išlakų mažinimu. Tad mums svarbu sustiprinti šitą e, apivartinių tarš, apivartinių taršos leidimų priekybos sistemą. Tad tai mūsų visų pareiga. Ir be to mes juk dirbom ilgai ir iš tikrųjų e, šiaip jau turim tam tikrą klimato kaitos politiką. Aišku, galėjom pasiekti geresnę, tai yra susitarti dėl geresnės politikos, o dabar vėl tikrai mes kartais dabar pešomis tarsi vaikais. Ir mes pageidavom vėl. Pageidavom, kad būtų nustatyti trys tikslai, kad, kad būtų nustatyti skaičiai ir kad tie tikslai e, būtų šiaip jau privalomi. Tad e, tik taip mes galėsim pasiekti rezultatų. Ačiū. Much, Mrs. E, Ačiū labai, ponia Ulskoch. Ir Dabar norėčiau pasveikinti bendra pirmininkė ponė Sartori ir dabar norėčiau suteikti žodį Aldi grupės vardu Fionai. Ačiū. Na, kalbant apie daugumą čia esančių pakeitimų, juose daugiausia, skirtumo, daugiausia dėmesio skiriama konkurencingumui, taip pat energijos tiekimo užtikrinimui. Ir kalbant apie susidariusią padėtį, reikia nepamiršti to, kad komisija rengia 2030 metų pasiūlymus, taip pat mes turime patikti ir savo nuomonę iki tol, kol bus priimti galutiniai sprendimai. Taip pat norėčiau padėkoti visiems kolegoms, mes itin sunkiai dirbome techninių lygių, ieškodami kompromisų šiais klausimais. Na ir kalbant apie energetinį efektyvumą, labai džiugu, kad daugumoje pakeitimų pabrėžiama, jog tas energetinis veiksmingumas yra labai svarbus, kalbant apie ekonominį veiksmingumą ir konkurencingumą, taip pat kalbant apie energijos tiekimo užtikrinimo saugumą. Paskutinėje EIA ataskaitoje kalbama apie tai, kad daug dėmesio reikėtų skirti būtent šiam prioritetui. Taip, kalbant apie kylančias problemas, jos iš esmės yra chronologinio pobūdžio ir energetinio veiksmingumo direktyva nebus peržiūrima dar mažiausiai dviejus metus, tačiau tai nereiškia, kad mes turėtume sustoti vietoje ir nesimti jokių priemonių, nepateikti savo nuomonės dėl šios ataskaitos. Labai svarbu nepamiršti energetinio veiksmingumo ekonominių aspektų. Tad labai džiugu, kad kolegos iš skirtingų frakcijų sutarė, jog kalbant apie kaštų veiksmingumą, e, e, taip pat apie būtinybę sumažinti energijos suvardovimą 40 procentų iki 20 metų. Juk žinome, kad daug energijos suvartojama dideliuose pastatuose, taip pat transporto sektorius daug energijos suvartoja. Uh, Ir aš manau, kad mes visi kartu galime parengti kažkokią tai bendrą formuluotę apie tai, kad reikėtų daug dėmesio skirti energetiniam efektyvumui. Na ir jeigu jums nepatinka žodis ambitious, e, tai yra užmojai, galbūt būtų galima rinktis ir kitokią formuluotę. Na ir kalbant apie šilnamio efektą sukeliančias dujas, manau, kad čia svarbu nepamiršti ir to, kad e, reikia koncentruotis ties kaštų efektyvumu, taip pat nepamiršti ir apivartinių taršos leidimų priekimo sistemos, tačiau tai reiškia, kad daug energijos suvartojantis pramonės sektoriai turės mokėti daugiau. Na ir kalbant apie tuos 40 procentų energijos suvartojimo mažinimą bei apie bendrus 20 metų energijos suvartojimo mažinimo tikslus, manau, kad reikia būti itin atsargiems ir kalbant apie energijos kaštus bei apie atsinaujinančius šaltinius nereikėtų atsijėti šių dviejų savokų. Na ir kalbant apie komisijos atliktas analizės, taip pat nacionalinių lygių atliktas analizės, e, e, jos įrodo, kad e, tos pasaulinės iškastinio kūro kainos um, yra labai svarbios ir taip pat brandolinė energija yra labai svarbi, tačiau um, tai nereiškia, kad nereikėtų peržiūrėti tų paramos mechanizmų susijusių su atsinaujinančiais energijos šaltiniais. Jau turbūt išmokome ne vieną skaudžią pamoką ir reikėtų iš to pasimokyti. Na ir tikrai reikėtų nepamiršti tos atsinaujinančių energetikos šaltinių svarbos. Na ir šis tikslas taip pat šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo tikslas reiškia, kad mums reikia įvertinti ATLPS e, kainų aspektą ir jeigu norime padidinti investicijas į atsinaujinančius energetikos šaltinius, naudodamėsi vien apivartinių taršos leidimų prekybos sistemą, vargu ar bus lengva tai padaryti. Taip pat e, tas įsitikinimas, kad atsinaujinantis energijos šaltiniai yra brangus, reikėtų bandyti pakeisti tokį požiūrį, nes neretai investuotojai laikosi būtent tokios nuomonės. Ir jeigu naudosimės vien ATLPS galėsime pasakyti, kad atsinaujančių energetikos šaltinių reikės kuo daugiau, e, jų naudojimas auks iki 2050 metų, tačiau e, reikia vengti, kad e, tie atsinaujinantis energijos šaltiniai būtų brangesni negu iš tikro būtina. Ir manau, šiuo atveju mums reikėtų įvertinti, ką mes galime nuveikti ES lygių, kad būtų galima siekti tiek ir atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimo, tiek ir energetinio efektyvumo. Ir manau, kad šias tikslus būtų galima e, nustatyti remiantis būtent šiais dviem faktoriais. Taip pat labai svarbu, kalbant apie įtrę perspektyvą, įvertinti konkurencingumą, augimą, taip pat energetinės nepriklausomybės aspektus. Ir reikia pasistengti neatsilikti nuo kitų pasaulio valstybių 128 šalis pasaulyje yra užsibrėžusios su atsinaujinančiais energijos šaltiniais susijusius tikslus. Na ir dar vienas svarbus aspektas. Mes turime nepamiršti besikeičiančių pozicijų taryboje, nes prieš porą dienų gavome naują Vokietijos vyriausybės e, pranešimą dėl to e, trijų dimensijų požiūrio, E, manau, kad reikia nepamiršti ir tų svarbių aspektų. Bei tarybos nuomonės ačiū. Ačiū, ponė Hall. Kaip kitas Alė frakcijos šešėlinis pranešės, aš nieko daug pridurti kaip ir neturiu ir tikrai nenorėčiau sumažinti jūsų liberalo optimizmo, kurį jūs parodėte. Tai tada kita, kitas, kiti šešėliniai mano sąrašai, iš kurių nemažai nėra salėje. Pavyzdžiui, kitas yra panašimanskis. Po šešėlinių pranešėjų tik vienas narys davė ženklą, kad norėtų pasisakyti. Panas Ivo Belet, pane Hercog. Jeigu dar kažkas iš narių pageidautų žodžio, tai prašom duoti ženklą. O dabar žodis ponui Šimanskiui. Bardzo dziękuję. <clears throat> Panie Przewodniczący. Labai ačiū pirmininkė. Mes visi tikimės kompromiso. Aišku, visi suprantame, kad nebus lengva jo pasiekti. Bet prieš parenkant gydimą reikia visų pirma diagnozuoti problemą. Tai e, aš galvoju, ar 2008 metų tarybos išvados vis dar yra aktualios ir tinkamos. Tikslai buvo užbriežti tuo met iki 2020 metų. Mm, visos valstybės narės norėjo mm, įgyvendinti tuos tikslus, kai kurioms gal buvo sudėtingiau tai padaryti. Mm, užmojų lygis, pavyzdžiui, tikrai plačių užmojų lygis dėl CO2 tikslinių rodiklių reiškia, kad visi turėjo prisidėti, taip pat ir daugiausiai teršiančios valstybės, tai yra JAF ir Kinija. Manau, kad reikia išlikti tame kelyje, bet nepamiršti ir to klausimo, kiek reikės už tai mokėti, kiek tai kainuos. Bet aš manau, kad galima būtų surasti kompromisų, ypač dėl energetikos vartojimo efektyvumo ir manau, kad galime užsitikrinti, jog ir vartotojams kainos sumažėtų. Manau, įmanoma rasti kompromisą. svarbu, kad liktumėm konkurencingi ir panašiai Manskis, man atrodo, tai jau pasakė. Yra tam tikrų čia prieštarų, Jeigu neįspręsime esminių dalykų, tai man atrodo sudėtinga bus rasti kompromisą. Net ir šiandien Europoje mm, kai kurios ūkio šakos po truputį išsikelia iš Europos Sąjungos ir tai yra labai rimta problema. Tai, mm, žinoma, darys neigiamą poveikį aplinkai, ypač jeigu to, ta gamyba išsikels, pavyzdžiui, į Kiniją, tai CO2, aišku, bus toliau išmetama į, į aplinką, teršiama toliau ir, aišku, tai bus didžiulis smūgis ES darbo rinkai. Tad reikia nepamiršti visų ekonominių aspektų ir nepamiršti konkurencingumo. Manau, ponas Šimanskis teisingai pasakė, kad energetikos kainos yra labai skirtingos, skirtingos ES valstybėse narėse. O kai kurios ūkio šakos yra nepaprastai priklausomos nuo energetikos kainų. Mes puikiai žinome, pavyzdžiui, kokia situacija yra Ukrainoje. Žinoma, kas ten vyksta dėl energetikos džiungos liberalizavimo galutiniam vartotojui. Europos Sąjunga nėra Europos Sąjunga. E, Ukraina nėra Europos Sąjungos valstybė narė, bet uh, galvojant apie prieigą prie energetikos ir kainas galutiniam vartotojui, aišku, kad tos kainos jau šiandien yra pernelyg didelės ir daugeliu nebeįperkamos. Tai kartais, kai kalbame apie tai, kad reikia platesnių žmonių tikslų, aš nemanau, kad tai teisinga. Kated. Pirmininkas, dabar pereikime prie kitų parlamentarų, kurie išreiškė norą pasisakyti. Trys kalbėtojai mm, - Ivo Belet, Herzog ir Vittorio Prodi. Daugiau nematau. Taip. Gerai, tai iš, iš karto suteiksiu Ivo Belet žodį. Čiame. Ačiū pirmininkė. Ačiū abiem pirmininkam. Noriu atkreipti dėmesį kolegų į pakeitimą. Jis pats svarbiausias 821 pakeitimas, esu pateikęs kelis kartus su kolegomis, bet šis svarbiausias, čia kalbama apie mm, CO2 nutekėjimą, tai vadinamąjį, tai yra pramonės iškėlimą kitur nekart apie tai kalbėta, tai nėra nauja mintis, tai yra įprastinė mintis, kuri uh, įvairių ekspertų buvo ginčiama, tačiau pasiremiant naujais mokslo tyrimais, aš norėčiau vėl tą mintį iškelti, eina kalba apie BTA, taip vadinamai. Aš gal sakyčiau, reiktų sakyti, tai korekcijos prie sienos mokestis ar rinkliava. Čia atsižvelgiama į CO2 kuris yra išskiriamas e, gaminant prekį ir ją transportuojant. Ir galvojama, kaip mm, tada pritaikyti tokia, tokias rinkliavas ar mokesčius, kad būtų galima kompensuoti gamintojams Europos Sąjungoje. Um, pavyzdžiui, jeigu yra gaminama prekė Europos Sąjungoje ir jie eksportuojama už Europos Sąjungos ribų, tai būtų galima susigražinti tą mokestį, jeigu, tarkim, tokios rinkliavos kažkur kitur nėra įmama. Moksliniai akademiniai tyrimai rodo, kad tokia mm, sienos rinkliava tikrai būtų tinkama, suderinama su PPO taisyklėmis, nes visuomet yra argumentas, kad PPO nesutiks su tokiamis rinkliavomis, tačiau yra nauji akademiniai tyrimai, kurie rodo, kad būtų įmanoma taikyti tokią rinkliavą ar tokį mokestį nediskriminuojamai jeigu tas mokestis, ta rinkliava būtų taik, taikoma prekiai, o ne gamintojai. Tai aš norėčiau paminėti, jei neklystu, kad yra Vokietijos Mašalo fondo Vašingtonė atlikta tokie tyrimai. Taigi, kalbant toliau apie tą BTA, tą rinkliavą jie atitiktų Europos komisijos politiką dėl to, kad būtina perkelti apmokesnimą nuo darbo jėgos prie aplinkos teršimo ar vartojimo, kita vertus, čia būtų tokie pasirinkimai. Taigi, tai yra siūloma šiame pakeitime 821. Mes prašome komisijos atidžiai išanalizuoti galimybę šioje srityje, pasiremiant naujais akademiniais tyrimais. E, paminėčiau ir gyvendinamumo tyrimą ir bandomąjį projektą ypač tuose sektoriuose, kurie suvartoja labai daug energijos. Mm, Gerbėmi pirmininkai, noriu pasakyti, kad pagrindinis tikslas, žinoma, yra mm, sukurti paskatas gamintojams už ES ribų, sumažinti CO2 išlakas, mažinti mm, CO2 kiekius savo gamyboje ir labiau investuoti į aplinkai palankės technologijas. Tad labai paraginčiau visus kolegas paremti šį pakeitimą 821, kuris paminėtas taip pat ir konstatuojamoje dalyje. Ačiū. Thank you, Mr. Billet. Ačiū, panai Belet. Edith Herzog. Ačiū, pirmininkė, labai trumpai pasikstengsiu kalbėti. Analizavau įvairius pakeitimus, kuriuos, kurie yra pateikti ir uh, galite atspėti, aišku, atsitiko tas pats, kaip ir su daugeliu kitų energetikos e, paketų, kad vieni yra vienoj pusėje, kiti yra kitoj pusėje. Ir bus nepaprastai sunku, mano manimu, surasti kompromisus. Bet kompromisų reikės, Nes e, tikrai pritariu tiems, kurie sako ir, ir, ir, ir būtent todėl ir yra galvojama apie laikotarpį iki 2030 metų, kad reikia parodyti, kokie kryptimi mes norime eiti. Aš pati stengiausi neteikti pakeitimų šią kryptimį. Man atrodo, aš surasiu pakeitimų, kuriuos galėsiu paremti, bet tiesiog vieną minutę norėčiau skirti vienam klausimui ar dviem klausimam. Visų pirma, aišku, reikia uh, pasiekti 2030 metų tų tikslų, tikslinių rodiklių, kokie be būtų. Ir tai, aišku, visiems žinoma, kad energija yra žaliavos plus žmonių žinios, taip gauni energiją. Tai Man aš manau, kad investicijos į tą išmanimą, į žinias, kad turėtumėm profesionalų, kurie išmanytų savo sektorių, yra prioritetas numeris vienas. Ir būtent todėl yra pateikta tiek daug pakeitimų, gal ne tiek daug, bet pakankamai daug palyginti su kitais. Man atrodo, čia daugiau yra pakeitimų to klausimu. Ir dar minutėlę. Uh, Norėčiau skirti tai minčiai, kad labai daug yra kalbama apie konkurencingumą, kai kalbama apie energetiką. Tačiau mes kalbame apie kokį konkurencingumą? Paties energetikos sektoriaus? ar, ar mes norime, kažko mes norime pasiekti, kokiu skaičiu mes čia norime pasiekti, ką mes suprantame, sakydami konkurencingumas. Kai kas, kai sako konkurencingumas, galbūt galvoja apie augimą, tačiau jeigu pažiūrėtumėm ne tik tai tiesiogiai į energetikos sektorių, bet į plačioj pramonės sektorių, kai 2004 metais kreipiausi į Europos parlamentą, kad pramoninė gamyba E, sudarė 30 procentų pasaulio gamybos šiandien, reikia turėti e, omenyje 15,8 procento tie buvo ES pramonės gamyba pasauliniu mastu, o lapkričio mėnesį kai 15,2 procento. Tai štai kas neramina. Iš tikrųjų, tas sumažėjimas 50 procentų iš esmės daugiausia yra nulemtas energetikos. Ir kas blogiausia yra, kad ne vienas kažkuris sektorius nukentėjo. Mes kalbame, aišku, apie atskirus sektorius, pavyzdžiui, plieno pramonė, suteikiame aštuonis jiems, bet kitą dieną prabundame kitai pra, automobilių, tarkim, gamybai, dar kažkam, dar kažkam, bet pastarosius 10 metų nuo, 13, nuo 30 iki 15 procentų sumažėjo mūsų dalis pasaulyje. Iš tikrųjų, Aišku, pas, paslaugos išaugo, tai kaip, jeigu taip tikrai būtų buvę, kad paslaugos būtų išaugusios tiek, kiek proporcingai sumažėjo gamyba, tai būtų puiku, bet taip nėra. Tai ką mes darysime? Mes uh, prarandame, tai nuostolį, e, milijonas tonų aliuminio kaip atliekos yra eksportuojama už ES ribų. Uh, energijos kainą aliuminio sektorium palyginti su pirminė aliuminio gamyba, palyginus tą su perdirbimu, yra 95-35 procentai. Tai iš esmės mes eksportuojame energiją, kai patys esame tiek priklausomi nuo energijos teikimo, tai kai kalbame apie konkurencingumą, mes turime aiškiai pasakyti, apie ką mes kalbame. Ta, ta katastrofinis nuosmokis tai konkurencingumas, mes norime sustabilizuoti viską, tai yra konkurencingumas, ar mes norime augimo. Tai yra labai skirtingi dalykai galime parlamente susitarti ir, ir galime balsuoti. Ir aš labai tikiuosi, kad susitarsime ir sudarysime didžiulę daugumą. Tačiau, kolegos, didžiausia sėkmė yra ne tai, ar mes turėsime didžiulę daugumą parlamente. Didžiulė sėkmė yra bus ta, kuomet galiausiai mes pamatysime, kad yra didžiulės investicijos pramonėje ir energetikoje. Ir bent jau kai kuriuose ūkio šakose mes pamatysime tokį atsigavimą, renesansą, tokį augimą, koks koks turėtų būti, nes tai atneš užimtumą į Europą. Ir aš labai tikiuosi, kad tie, kurie toliau dirbs šio klausimu, galvos būtent apie tai, apie tokį siekį, kad mm, dideli kompromisai tai yra geras dalykas, bet Europos augimas tai yra mūsų bendra atsakomybė. Ačiū. Thank you, Edith Herzog. Ačiū, Edith Herzog. Toliau Vitorijo Prodi mano sąraše. Grazie, Presidente. Ehm, Ačiū, pirmininkė. Čia mes kalbame apie nepaprastai svarbų klausimą. Tai jau penktasis variantas. Tarptautinės klimato kaitos komisijos jau penktą redakciją, kur dokumento, kur dar kartą parodoma, kaip puikiai suprantamas aktualumas to klausimo, kad reikia spręsti išlakų problemą, nes tai kelia klimato atšilimą, klimato kaitą. Tai mums, kas yra svarbiausia, yra nuspręsti, kaip būtų drausmingai mažinamos mūsų šiltnamio efektą kuriančių dujų išlakos. Iš karto galvočiau apie Kioto protokolo įgyvendinamumą. Uh, tokiu būdu, žengiant tinkamų kelių, pasiekti tų tikslų. Kioto protokolas turėjo rinką susijęti su kainomis ir sistema turėjo būti valdoma, tačiau realiai taip nevyko. tai turime galvoti apie alternatyvius kelius. Tai, ką pasakė ponas Belėt dėl 821 pakeitimo. Tai eina kalba apie tai, kad reikia pripažinti vėl, jog jog mes turime apriboti mūsų energijos vartojimą iš iškastinio kūro. Reikia galvoti apie tinkamą reguliavimo bazę. Tai irgi būtų naudinga, nes nereikėtų viso paketo labai sudėtingų tyrimų dėl išlaikų, išlakų ribų ir taip toliau, nes labai dažnai tuomet atsiranda skirtingų traktavimų. Manau, kad turime imtis naujai spręsti šį klausimą iki 2015 metų ir tai padaryti tinkamai ir detaliai, nes man atrodo, kol kas nesugebėjome pasiekti tų tikslų, kuriuos buvome iš pradžių užsibrėžę. Turim realistiškai patys savęs paklausti, ar tai, ką mes padarėme, uh, Mm, yra vertingas darbas, verta įtęsti, ar reikėtų galvoti apie kitokio tikslo užsibrėžimą. Ačiū, ponė. Prodi ir paskutinis kalbėti paprašė ponas e, Jaroslav Paška. Ačiū, ponė pirmininkė, kad suteikėt žodį. Esu tikras, kad mes šiaip jau turėtume toliau siekti e, kad iš, išlakos būtų mažinamos, kad mes turėtume tausiau naudoti energiją ir daugiau e, kliautis atsinaujinamaisiais energijos šaltiniais. Bet kita vertus, vėlgi laikantis labai griežtos pozicijos, kyla e, rizika, kad mūsų pramonės įmonės gali prarasti konkurencingumą. Kartu rizika bus, kad bus prarandamos darbo vietos ir gamyba bus perkeliama į kitas pasaulio vietas. Todėl, manyčiau, mūsų energetikos politiką reikėtų būtent modifikuoti, keisti atsižvelgiant į tokius veiksnius. Ir tokiu būdu padaryti tokią politiką, kuri mus įgalintų e, veikti atsižvelgiant į konkrečias aplinkybės. Mūsų tikslas tai e, stabilizuoti ūkį ir tam reikia turėti energetikos politiką, kuri būtų e, kuri iš tikrųjų leistų mums atsakyti didžiuosius išbandymus, tad e, kuri užtikrintų ūkio, ūkio stabilumą ir kartu prisidėtų prie tiesiog finansavimo, stabilesnio finansavimo. Labai ačiū ponė Paška, išklausėm jūsų kaip paskutinio kalbėtojo, tad daugiau kalbėti niekas nenori, o dabar suteiksiu žodį Europos komisijos atstovams, kad e, komisija pakomentuotų uh, tai, kas buvo pasakyta, gal ne viską e, pakomentuoti, tačiau pakomentuoti svarbiausius dalykus. Gal jūs galėtumėt e, mums padėti, kaip reikėtų nusistatyti, kokias ambicijas reikėtų nusistatyti, nes išgirdom, kad e, net ir toks dalykas kaip konkurencingumas interpretuojamas labai įvairiai Be to, be to kolega Ivo Belet paminėjo, koks jo manimų svarbus pakeitimo pasiūlymas 821, kur siūloma nu, nustatyti įvesti korekcijos prie sienos rinkliavą. Taip dabar aš suteiksiu e, žodį kolegijai iš energetikos generalinio direktorato. Labai ačiū. Aš atstovauju energetikos E, generaliniam direktoratui, tačiau mes e, šiaip jau kalbam, e, bendro, tai yra kalbam apie bendrą Europos komisijos poziciją. Sveikinam jūsų pranešimą, sveikinam jūsų būtent tuos pakeitimo pasiūlymus. Mes irgi juos pasigilinom ir matom, kad jie gerokai skiriasi. Tačiau vis dėlto labai gerai, kad siekiama bendradarbiauti mes dabar vėlgi žinot, kad sausio 22 bus pristatomas komisijoje e, visas e, pasiūlymų paketas ir, ir į šitą paketą tikrai įtrauksim ir nemažai jūsų pakeitimų pasiūlymų. Šiaip jau labai gerai, kad mes sutarėm dėl trijų tikslų, kuriuos jūs pabrėžėt - konkurencingumas, pramonės įmonių konkurencingumas, e, kalbant apie visas e, įmonės, kartu tokias įmonės, e, kurios daug sunaudoja energetikos ir kartu, kartu pritarėm energetikos saugumui, tvarumui. Taip, tai yra jums ir mums svarbiausi tikslai. Na, o ko mes pasimokėm iš praeities? Naujasis 2030 m. dokumentų paketas be abejo nebe tas pats, koks e, numatytas laikotarpiu iki 20 metų. Mes įvertinom kartu e, rezultatą, kurį jau iš dalies pasiekėm, e, eidami į 20 metų tikslą ir kartu nustatėm, ko, ko pasimokėm. Pirmiausia, paminėsiu atsinaujinamosius e, energijos šaltimus. Labai svarbu, kad e, ir šiame 2030 metų pakete atsinaujinamieji energetikos šaltiniai ir toliau užimtų deramą e, svarbiausią vietą. Uh, Be to, energijos e, tiesiog sąnaudos į tą reikėtų atkreipti dėmesį ir šitą prasme e, energetikos veiksmingumas e, išlieka irgi vienas svarbiausių dalykų laikotarpiu iki 30 metų. Iki 14 metų birželio mes esam numatę paskelbti ataskaitą e, pranešimą, tiesiog kur būtų susintetinta patirtis sukaupta įgyvendinant, siekiant tikslų nusistatytų iki 20 metų. Na, o 14 metų sausio mėnesį mes pateiksim detalę ataskaitą, kurioje vertinsim energijos kainų e, raidą. Tai irgi susiję bus su kuriama strategija e, apriepsiančia e, laikotarpį iki 30 metų energetikos kainos jau, aišku, jau dabar galima sakyti, padidėjo dėl kelių priežasčių, nes E, tai su tuo susiję mokestiniai klausimai, bet e, mes įvertinom padėtį 28 valstybei nariai, tiesiog įvertinom e, ties, aspektus, kuriuos būtų galima pagerinti nacionaliniu ir Europos lygiu. Na, o dabar mano kolega toliau pakalbės klimato kaitos aspektu. Per diskusijas buvo pasakyta viena mintis, kad mūsų dabartinė kovos su klimato kaita politika nepasiteisino, tačiau statistikos skaičiai rodo kas kit, ką kita, kad iš tikrųjų mes pasiekėm sėkmės, nes dabar pri, iki 2000, tai per 2008-2012 metų laikotarpį Kyoto protokolo kontekste, tai mes siekia minus 8 procentų mažesnio e, poveikio to klimato kaitai, bet dabar jau pasiekėm iš tikrųjų didesnio skaičiaus ir iš tikrųjų tų sumažinimų pasiekėm per pastaruosius metus, ne dėl ekonominės finansų krizės, bet dėl to, kad mūsų Europos ūkis pasidarė veiksmingesnis negu 1990-aisiais. Tad iš tikrųjų pasiekėm, pasiekėm sėkmę ir dėl to e, sumažėjo būtent e, kaina už CO2 mūsų toje E, apivartinių taršos leidimų priekybos sistemoje, nes e, jeigu daugiau tokių sertifikatų pateikiama, tai numušamos kainos, taip ir įvyko rinkoje. Bet suprantama, mažos kainos neskatina inovacijų ar, ar, ar brangių technologijų dėgymo į mūsų pramonės įmonės. Uh, Na ir kalbant apie atsinaujinamosius energijos šaltinius, tam tikrais atvejais buvo matyti, kad valstybių narių e, imtasi politika, nes e, mes ES lygių nustatėm bendrą tikslą, tačiau to tikslo pasiekimas buvo pavestas valstybėms narėms. Ir todėl dabar mes Europoje turim 28 atsinaujinamųjų energijos šaltinių politikas, kai kurios jų pasiteisino, tačiau kitur E, kai kas buvo pražiūrėta ir todėl tiesiog tos politikos ne, nepasiteisino kaip, kaip e, veiksmingos sąnaudų prasme ta, su ta problema susiduria mano paties šalis valstybė. Tad tai yra irgi viena tų pamokų, e, tai yra mes turėsim padaryti tam tikras išvadas, orientuodamėsi į laikotarpį iki 30-ųjų metų. Taip, labai svarbu pasiekti tikslus, tačiau svarbu ir tikslus pasiekti e, kuo, kuo, kuo pigesnėm priemonėm. To komisija siekia. Toliau dėl vadinamojo korekcijos prie sienos rinkliavos Border Tax Adjustment, dėl, kalbant apie tai pramonės iškelimą kitur. Koli, taip, komisija e, iš tikrųjų pritarė, e, palankiai vertina, nes jeigu dabar e, iš tikrųjų bus tas CO2 nutekėjimas, tai tikrai nepadės kovai su klimato kaita pasauliniu lygiu veiksmingumas. Kai mes kalbam apie vienodas sąlygas, tai labai sunku tą pasiekti. Visada, aišku, bus e, skirtumų e, įvairiose pasaulio vietose. Na, o dabartinė Europos apivartinių taršos leidimų priekybos sistemoje mes jau numatę priemonę skirtą kovai su CO2 nutekėjimui. Tiesiog įmonėms daromas konkurencinis spaudimas iš pasaulinės rinkos įmonės gauna e, tam tikrą iš centrinės sistemos, tam tikras e, nemokamas e, licencijas, nereikia mokėti. Komisija atliko tyrimą štai šitos priemonės ir mūsų tyrimas parodė, kad ta priemonė pasiteisina. Tiesiog tada jau nebedaromas tarptautinis spaudimas. Uh, bet kita vertus kitaip yra su CO2 nutekėjimu, nes e, kainos labai mažos. Tad apskritai ta mūsų sistema vis dėlto pasiteisina. O korekcijos prie sienos rinkliava bus svarstoma, kai mes jau aptarnėsim e, dabartinį tą e, dokumentų paketą Komisija yra numačiusi galimybę pasinaudoti tokią priemonę, tokią korekcijos prie sienos rinkliavą e, jau yra. Tačiau patirtis sukaupta ES e, rodo, patirtis e, susijusi su tuo, kaip galima reglamentuoti kitas šalis. Tai tai iš tikrųjų yra du pavyzdžiai. Viena ES kūro kokybės direktyva ir vėlgi kokybė siejama su visų gamybos procesu. Ir matyti įgyvendinant šitą direktyvą, kaip sunku pasiekti tikslo. Antai Kanada priešinasi tokioms nuostatoms, jos pavyzdžių paseka nemažai kitų šalių. Kitas pavyzdys - aviacijos sektorius. Ten e, tarptautinės oro bendrovės buvo įtrauktos į mūsų sistemą Ir tokiu būdu tikrai mes norim užtikrinti vienodas sąlygas tarp Europos oro vežėjų ir tarptautinių oro vežėjų. Tačiau, tačiau mūsų partnerės šalis JAV, Rusijos federacija, Kinija, Indija dėl to prieš, tai yra piktinasi. O komisija po sėkmingo IKAO susitikimo rugsėjo pabaigoje Monrealyje pateikė naują pasiūlymą, kaip būtų galima pakeisti dabartinę tą aviacijos sistemą. Tad dabar vyksta diskusijos e, tarp valstybių narių kartu su parlamentu. Tad iš tikrųjų korekcijos prie sienos rinkliava nėra toks jau tiesus kelias į priekį, nors teisinių požiūrių tai ir įmanoma, tačiau techninių požiūrių netaip jau lengva tokią rinkliavą įgyvendinti. Ir techninių požiūrių sunku atskirti prekę, kuri buvo pagaminta naudojant hidroenergiją nuo prekės pagamintos uh, E, deginant anglį, ne tai lengva, taip tai nelengva, bet to čia tai yra techniniai dalykai, yra e, politiniai dalykai, kuriuos, kur, kuriuos reikia atsižvelgti. Na, o taip, kodėl dabar taip audringai sureagavo į mūsų aviacijos sektorių priimtas priemonės. Daugelis ten tų kitų šalių atstovų sakė, uh, kad e, čia jau pirmas tiesiog žingsnis dėgiant korekcijos prie sienos e, rinkliavą. Tai yra vėlgi tada, jeigu to mums nepavyks pasiekti, tai, tai tada teks griebtis korekcijos prie sienos rinkliavos, o tos šalis tikrai pasipirš, pasipriešins. Uh, Dabar vyksta, aišku, aktyvios diskusijos dėl emisijų. Tokio principo mes laikėmės, laikydamėsi jungtinių tautų klimato kaitos konvencijos nuostato Kyoto protokolo. Na, o per paskutinį sustikimą Varšuvoje tai ne vienas nepasisakė, kad už tai, kad reikėtų uh, pakeisti šitą požiūrį, labiau orientuotis į e, vartojimų grindžiamą požiūrį. Valstybės narės šiaip jau tikrai viena su kita norėtų dėrėtis kaip suverenios valstybės. Tad tuo ir baigsiu, nebent jei būtų papildomų konkrečių klausimų. Ačiū. Ačiū labai, ponė Rumų, kad pasisakėte komisijos vardu, taip pat norėčiau padėkoti ir jūsų kolegijai už jos pristatymą. Ar bendra pranešėjai norėtų pasisakyti ir pasidalinti baigiamosiomis išvadomis? Taip, ponė Koniai, žodis jums. Ačiū, pirmininkė, aš norėčiau padėkoti visiems kolegoms už jų kokybišką analizę ir turtingą indėlį į diskusijas. Um, Ir dabar, kas, ką aš norėčiau pasakyti po šių visų diskusijų, visų pirma, ponui Roiliui, e, jūs sakote, kad e, tikslų nepasiekta 20 procentų 2020 metų strategijos. E, tai nėra visiškai teisinga, kadangi tie tikslai numatyti iki 2020 metų, o šiandien dar tik tai gyvename 2000 2014 metais. Ir jau turime, pavyzdžiui, dėl mm, atsinaujinčių energijos šaltinių 13 procentų, energijos vartojimo efektyvumui, tai taip mm, reikėtų padidinti tą lygį, nes kol kas turime tik tai 10 procentų vietoj 20. Bet energijos vartojimo efektyvi, efektyvumo srityje, pavyzdžiui, tikslai yra tik tai indikatyviniai, nėra privalomi. Tai ten, kur mes turime privalomus tos tikslinius rodiklius, tai turime tikrai labai pozityvius rezultatus. Aš tikrai nesutikčiau uh, su jūsų teiginiais, kad čia yra aplinkos sauginiai reikalai prieš pastatomi konkurencingumui. Mes visi galvojame, kad ES yra didžiausia energetikos kurie Europoje 54 procentus, pavyzdžiui, mes energijos susikūrėme, tai yra energija mūsų įmonėms, mūsų piliečiams ir ji tikrai daug kainuoja. Tad reikia galvoti, kaip keisti tą sektorių. Svarbu konstatuoti, kad tai įvairi politika susijusi su klimato atšilimu, su šiltnamio efektą kūrenčių dujų išmetimu, su mokslo tyrimais, kad būtų daugiau atsinaujančio energijos šaltinių naudojimo ir didesnis energijos vartojimo efektyvumas, sukūrė šimtus tūkstančių darbo vietų. Ir šiandien pažiūrėkime į kitus sektorius, pavyzdžiui, pramonės, ūkio sektorius e, yra prarastas ir augimas ir darbo vietos. Tai aš sakyčiau, 2010 metų strategijos tikslis kontekste šimtas 5 milijonai darbo vietų būtų sukurti. Jeigu būtų gyveninti šie tikslai ir kolegos akcentavo energijos vartojimo efektyvumą, aš galėčiau dar kartą pasakyti, labai svarbu čia irgi perėti prie privalomų tikslinių rodiklių. Mm, jei... Ir tikrai yra siekiama didesnio ES konkurencingumo ir aš manau, kad mažinant energijos vartojimą ir siekiant energijos vartojimo efektyvumo, mes ir suteiksime mūsų įmonėms daugiau konkurencingumo. Dėl to, ką sakė Panevskok, jis sakė, kad 290 pakeitimas yra gan konservatyvus. PP e pakeitimas čia kalbama apie COP21 Paryžyje pasiekimus. Aš norėčiau pabrėžti, kad šis pakeitimas yra pateiktas kai kurių EPP narių vardu. Jis tikrai visai nebūtinai atspindi oficialią liniją. Esu tikra, kaip Endelvo, kad reikia kad mes ES pasiūlytumėm tikslus ir nelauktumėm, kol visas likęs pasaulis kažką padarys. Mes priešingai turime visam pasauliu parodyti, kaip tai yra svarbu, tame tarpe ir dėl konkurencingumo. Ir būtent ta dvasia, aš sakyčiau, kad visiškai pritačiau pono Ivo Beleto pakeitimui, kuris reikalauja, kad būtų prie sienų fiskalinė korekcija daroma. Nes tikrai yra importuojami ES įvairūs produktai, prekės prekės, kurie pagaminti už ES ribų ir visiškai jiems nėra keliamos tokios pačios aplinkosauginės normos. Taigi būtinai reikia e, tokio mokesčio, kuris būtų renkamas prie sienos dėl e, CO2 išlakų. Visiškai nenormalu, kad mūsų įmonės privalo laikytis labai griežtų aplinkosauginių normų. Tuo tarpu e, kita pus, kitos, iš, iš, su kitom pusėm mes, su, su kitais partneriais mes kaip ir taikstomės, leidžiame jų produkciją importuoti visiškai be apmokesnimo. Aš tikrai pritarčiau pono Ivo Belės pakeitimo 821, kurį aš irgi pasirašysiu. Pono Šimanskį noriu pasakyti, jūs sakote, kad energijos vartojimo efektyvumas ir daugiau atsinaujančios energijos Europos Sąjungoje galėtų sumažinti mūsų priklausomybę energetikos srityje taip. Ir čia, galvojant apie iškastinį kūrą, iš, jos, iš jo gaminamą energiją, turiu pasakyti, kad mes Europos Sąjungoje esame visiškai priklausomi čia nuo importo. Iškas, kai eina kalba apie energiją pagamintą iš iškastinio kūro, mes labai daug suvartojame tokios energijos ir tai reikia keisti. Toliau, man atrodo, kad lik ir pasakė pasakiau viską, ką norėjau. Bent jau pagrindą didžiausiai išsakiau. Ačiū. Kolega Delvo, la parola ora kolega Šimanski. Ačiū. Ačiū, ponia Aukunė. Dabar žodis ponui Šimanskijui. Ačiū labai. Ačiū už jūsų pastabas ir užvykusias diskusijas. Aš manau, kad Mm, tikrai įmanoma išspręsti visas problemas, nes e, tas tvarumas, apie kurį kalbama taip pat, ekonomikos augimas turi žengti iš vien ir tai yra pagrindinis kertinis akmuo, tad ties to ir reikėtų susikoncentruoti strategijoje. Taip pat labai svarbu rasti priemonę, kad visi šie skirtingi tikslai galėtų būti suderinti. Ir visi šie tikslai yra svarbus, kalbant apie politinio sustarimo siekimą. Tad aš nežinau, ar kalbant apie visų valstybių narių siekius bei nuomonę, čia yra visi tie trys kertiniai akmenys, trys kertiniai tikslai. Ir aš manau, kad jie turi sudaryti šio um, dokumentų rinkinio esmę. Tai yra susiję ne vien tik su energetiniu saugumu ar tvarumu, tai daug plačiau apriepiantis klausimai ir manau, kad mums labai svarbu pademonstruoti, kad to galima pasiekti veiksmingai, taip pat ekonomiškai efektyviai ir siekti tvarumo. Taip pat reikia nepamiršti ir mūsų ekonomikų konkurencingumo ar energijos tiekimo užtikrinimo. Kolegė minėjo keletą skaičių, minėjo pavyzdžiui E, mažėjimą susijusiu su pramonės gamyba. Na, galbūt tai ir nėra pats geriausias pavyzdys, bet to dauguma pasaulio šalių net nelaiko Europos Sąjungos pavyzdžių, nes kalbant apie Australiją, apie Japoniją, yra grįžtama prie ankstesnių verslo modelių. Tačiau aš manau, kad viską įmanoma išspręsti pasiekti tvarumo, energetinio e, saugumo, taip pat tinkamo konkurencingumo lygio. Tad apie šios tris tikslus mes ir kalbame, jie visi trys yra vienodai svarbus ir tikrai nuo šios pagrindinės linijos nebus nutolta. Tačiau ES klimato politika pasirinkta lėmė, kad ne visi palaiko mūsų pasirinktą kryptį. Ir, na, kalbant apie pramonės atstovus, jie sako, kad konkurencija yra nesažiningai, ypač e, tai dažnai kartoja tos pramonės, kuris naudoja itin daug energijos atstovai. Tačiau, kalbant apie pasienio mokesčių koregavimą, manau, kad e, tai gali sukelti dar daugiau protestų bei profsąjungų e, prieštaravimų ir manau, kad e, Tai nutiks ir PPO. Ir komisijos atstovai kalbėjo apie aviaciją ir minėjo tai, kad užsibriežti tikslai dėje nebuvo įgyvendinti, tą reikia pripažinti, tačiau yra ir tokių šalių, kurios tiesiog nėra pasirengusios bendradarbiauti. Mes negalime būti savotiška atskira sala, kuri kuria ekonomikos saugimą ir būti visiškai nepriklausoma nuo likusio pasaulio. Taip, mes turime savo tapatybę ir šis žemynas visada e, e, rėmėsi priekybiniais ryšiais. Ir dabar mes kūrėme ekonomiką, kuri yra atvira pasauliui. Taip darome todėl, kad norime aktyviai bendradarbiauti tarptautinėje prekyboje, dalyvauti tarptautinėje prekyboje. Tačiau skausmingas klausimas čia yra kainų aspektas ir galbūt kai kurie jūsų man nepritarsite, tačiau kalbant apie kai kurios pramonės sektorius, ne tik apie tuos, kurie sunaudoja itin daug energijos, e, patirtis byloja, kad visų šių trijų, įgyvendin... šių trijų tikslų įgyvendinimas kartu nepadės pasiekti užsibrieštų tikslų. Nes kalbant apie valstybės narės, jų potencialas skirtingas, tad kalbant apie energetinį efektyvumą bei jo siekimą, kai kuriuose valstybėse narėse potencialas tai padaryti naudojant atsinaujinančius energetikos šaltinius yra didelis, tačiau situacija skirtingose valstybėse narėse nėra vienoda. Ir to reikia nepamiršti, kai kalbame apie e, lėšų panaudojimą šioje srityje. Vyks seminaras e, sausio mėnesį kaip tik prieš balsavimą ir ten susitiks pramonės atstovai. Jie pasidalins savo patirtimi, pasidalins visą tą ES struktūros įvertinimu. Ir tai nėra susiję su tam tikrų konfrontacijų kūrimu, ne. Tiesiog reikia rasti kompromisą ir paieškoti galimybių parlamentui sulaukti bent 75 procentų žmonių pritarimo šiai klimato ir energetikos politikai. Tad kalbant apie tuos tris pagrindinius tikslus, apie energetinį efektyvumą taip pat. Kaštų mažinimą manau, kad mums reikia pasinaudoti visomis galimybėmis. Ačiū, ponė Šimanski. Norime padėkoti ir poniai Agonijai, ir ponui Šimanskijui. Taip pat norime padėkoti ir kitiems kolegams, kurie pasisakė, bei komisijai. Norime priminti, kad kitas mūsų bendras posėdis, per kurį bus balsuojama, vyks sausio 9 dieną. Ir manome, kad klausimas taip pat bus įtrauktas į vasario mėnesio plenarinę sesiją. Manau, kad pranešiai dabar darys viską, ką gali, kad atsižvelgtų į pateiktus pasiūlymus dėl pakeitimų, pasiektų tinkamą kompromisą ir iki e, gruodžio 12 reikia pasistengti patobulinti esamą padėtį, kalbant apie būsimą balsavimą. Tad ačiū visiems už dalyvavimą. Darbą šiandien baigėme ir susitiksime per kitą posėdį. Ačiū.